Kolegos, toliau eikime prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Nemažai jūsų paprašėte žodžio, bet diskusijų negalime tęsti vėliau nei 14.45, bet 15.03 dėl to, kad mūsų tarnyboms teks padirbėti, kad būtų galima parengti salę kitam posėdžiui prasidėsiančiam 15 val. Taigi prašome e, laikykitės nurodyto laiko termino. Pradėkime nuo Nikolai pranešimo. Pirmą paaiškinimą patiks ponas Hanan. Gerbiamas pirmininko pavaduotojų, vieną dalyką pasakysiu. Metų metus e, šioje salėje pasigirsdavo e, įvairių